Nutrauktas posėdis tęsiamas. Pirmiausiai pranešimas. Vakar Saudė Arabijoje septyniems žmonėms įvykdyta mirties bausmė e, labai e, liūdna, kad Saudo Arabijos įstaigos ignoravo mūsų protestus. Mirties bausmės panai.